Okay, we can start. Galime pradėti. Specialne posėdzenė komisijai, netipovim. Sveiki susirinkę į mūsų komiteto neįlinį posėdį. E, ši data gana neįprasta, bet e, noriu priminti, kad e, svarstysime svarbų klausimą. Neturėjome jam laiko jam pakankamai apsvarstyti, todėl numatėme dar vieną galimybę susitikti. Be to, sutarėme, kad galite atsiųsti klausimus ir pastabas elektroniniu paštu, kad Europos komisijos atstovai ir Žemės ūkio generalinio direktorato generalinis direktorius galėtų susirinkti jūsų pastabas ir klausimus prieš posėdį. Šis posėdis yra transliuojamas internetu, jis yra verčiamas į 12 kalbų. Agri generalinio direktorato atstovas pristatys mums deleguotų deleguotojo akto projektą, e, kurio yra keičiamas e, deleguotasis aktas numeris 639, pasvirasis brūkšnys 2014 kuris buvo patvirtintas po e, žalinimo peržiūros, kurią atliko komisija. Mes išklausysime informacijos apie naujausią deleguotojo akto redakciją susijusią su tiesioginiais mokė, mokėjimais e, ekologiškumo skatinimo srityje nusprendėme, kad būtų nautinga dar kartą panagrinėti šį tekstą. Komisija maloniai priėmė mūsų kvietimą atvykti. E, deleguotojo akto projekte yra mm, keletas pakeitimų dėl pradinio deleguotojo akto numeris 639. E, tai buvo deleguotasis aktas patvirtintas po ekologiškumo skatinimo peržiūros, kurią atliko komisija siekdama mm, supaprastinti ir patobulinti taisyklės, ypač skirtas ekologinių požiūrių svarbioms vietovėms. Taip pat e, siekdama pagerinti aplinkos politikos įgyvendinimą ir e, apskritai padidinti 2013 metų ekologiškumo skatinimo tiesioginių išmokų teisėtumą ir patikimumą. Turbūt prisimenate, kad diskusijos su nacionaliniais ekspertais šiuo klausimu prasidėjo 2016 metų vasarą, o dabar komisija pristatys pakeisto deleguotojo akto projekto tekstą prieš tą tekstą tvirtinant komisijos narių kolegijoje. Tas komisijos narių kolegijos susitikimas turėtų įvykti greitai, vasario mėnesį. Šiandien komisijai atstovauja direktorius Baskų. E, suteiksiu e, jums žodį. Taigi direktoriaus žodis jums. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonsoir à tous. Ačiū pirmininkė, laba diena, labas vakaras visiems. E, ačiū, kad sutikėte man galimybę dar kartą pristatyti pagrindinius pakeitimus, kuriuos numato komisija dėl taisyklių e, susijusių su tiesioginėmis išmokomis dėl e, žalinimo. Ir aš esu jums parengęs skaidrių. Kaip jau buvo pasakyta, tie pakeitimai yra pristatyti komisijos deleguotojo akto E, projekte. Tuo aktu keičiamas 2014 m. 639 deleguotasis aktas. Jis yra susijęs su ekologiškumo skatinimu. Bet taip pat noriu pasakyti, kad šis, šiame deleguotame akte yra ir kitų techninio pobūdžio pakeitimų, kuriais yra siekiama e, pat patikslinti ir supaprastinti kai kurias nuostatas, kurios dabar egzistuoja. Jos yra susijusios su išmokomis jauniems ūkininkams, e, SAPS išmokoms, e, e, taip pat ir su žalinimu. Tai yra labai techninio pobūdžio pakeitimai, aš apie juos šį vakar nekalbėsiu. Sutelksiu dėmesį į ekologiškumo skatinimo taisyklės pakalbėsime apie e, rezultatus pasiektus e, po pirmųjų metų. E, ta ekologiškumo skatinimo peržiūrą atliko komisija 2016 metais. Savo pranešimą pradėsiu labai trumpai primindamas, kaip buvo atliekama ta žalinimo peržiūra. Pagrindinis tos peržiūros tikslas buvo komisijos numatyti pakeitimai dėl žalinimo. Ir pabaigoje aš pakalbėsiu apie kitus e, etapus, kokius kitus procedūrinius etapus mes e, numatėme. Taigi, e, atliekant žalinimo peržiūrą po pirmųjų metų, reikėtų prisiminti, kad buvo 2014 mm, metais patvirtinus deleguotai aktą, komisija įsipareigojo atlikti išsame peržiūrą dėl ekologinių požiūrių svarbių vietovių ir po vienerių įgyvendinimo metų ypač buvo ketinama pasigilinti į administracinę naštą, gamybos poveikį gamybos potencialų ir sąjungos taisyklės. Taip pat buvo numatyta galimybė prireikus e, pakeisti e, deleguotai aktą dėl tiesioginių išmokų, jeigu būtų nustatyta kokiu nors trūkumu. E, e, ta peržiūra vėliau buvo išplėsta, mes apriepėme visą žalinimo programą, ne tik e, ekologinių požiūrių svarbės vietovės, bet ir žemės ūkio veiklos įvairinimą. Ir mes e, tai yra e, darbas susijęs su BŽUP, taip pat tai yra darbas, kuris įeina ir į vadinamąją REFIT programą, kurios tikslas yra padidinti Europos politikos veiksmingumą. Ir mes taip pat reaguojame į kritiką, kuri buvo išsakyta dėl ekologiškumo skatinimo poveikio aplinkai. Taigi ta žalinimo peržiūra yra siekiama dviejų dalykų. Visų pirma, pakoreguoti galiojant deleguotose aktuose e, galiojančias taisyklės dėl ekologinių požiūrų svarbių vietovių ir taip pat e, siekti, kad taisyklės būtų lengviau ir paprasčiau įgyvendinti, tai pasitarnautų ūkininkų interesams. Be to, šią žalinimo peržiūrą siekama didinti žalinimo politikos rezultatus. Taigi ta peržiūra yra grindžiama įvairiomis konsultacijomis, kurios buvo surinktos ir sulaukta gautomis pastabomis, taip pat remiamasi patirtimi gyvendinant šią politiką valstybėse narėse. Tai kokie yra pagrindiniai peržiūros rezultatai? Na, reikėtų pasakyti, kad dar ankstoka yra e, tinkamai įvertinti e, visų žalinimo priemonių poveikį e, to žalinimo priemonės buvo įgyvendinamos 2015 metais ir labai dažnai poveikis vandeniui, dirbožėmio kokybei pasireiškia tik per keliarius metus. Taigi reikia palaukti keliari, keliarius metus, kad mes tiksliai galėtume įvertinti realų žalinimo poveikį. Taip pat reikėtų pažymėti, kad kalbant apie teritorinę apriepti, kalbant apie e, žemės ūkio plotus, kurios, kurie yra skirti e, žalinimui, Tai iš tikrųjų tų plotų yra daugiau nei 70 procentų. Būtent e, jiem, jiems yra taikomi žalinimo įsipareigojimai ir tas e, skaičius e, padidėjo 2016 metais, pasiekė 79 procentus. 20 likusių procentų ir 25 procentai iš tikrųjų yra e, plotai, kuriuos e, dirba jauni ūkininkai arba kur yra smulkus ūkiai. Mūsų nuomonė, šie skaičiai rodo žalinimo potencialą ir suteikia mums galimybę didinti aplinkos politikos e, veiksmingumą beveik 70 procentų visos ariamos žemės, e, jai taikomi ekologinių požiūrių svarbių vietovių e, kriterijai. E, taip pat atsižvelgiame ir atidėtąją žemę, bet tačiau kalbant apie apie e, konkrečius procentus. E, fizin, e, fizinė prasme 14 procentų ariamos žemės buvo paskelbtos ekologinių požiūrių svarbiomis vietovėmis. Kalbant apie e, ekologinių požiūrių svarbių vietovių sudėti, kaip jau sakiau, 2015 metais e, tokių vietovių buvo 10 procentų ir e, tų vietovių tipų iš viso yra 18. Tai yra ir miškingos vietovės, krašto, saugomo kraštovaizdžio vietovės. E, e, taigi iš tų ekologinių svarbių vietovių 80 procentų patenka į du tipus. Visų pirma, e, azoto absorbentai ir Taip pat e, e, taip pat foniniai augalai. E, ir taigi matome, kad tas, tose ekologinios svarbos vietovėse yra įvairių ūkių. E, mes nacionalinės administracijos reikia nustatyti reikalavimus ūkininkams. E, siekiama mm, nustatyti konkretesnius reikalavimus, ko reikia iš ūkininkų ir nacionalinių administracijų, ypač turint galvoje kraštovaizdžio bruožus, tai yra mm, kraš, tam tikros kraštovaizdžio ypatybės esančios klypų pakraščiuose. Antras e, prioritetin, antra mūsų e, sritis e, yra techninės sritis ir čia aš norėčiau paminėti den, tarpinių augalų plotus. E, E, toliau trečias e, mūsų prioritetas siekiant supaprastinti žalinimo sistemą yra didesnis e, lankstumas ir alternatyvios priemonės. Taigi pirmose trijo, pirmos trys supaprastinimo sritis yra susijusios su tuo, kad mes siekiame didinti ekologinio ūkininkavimo patrauklumą. Ketvirta mūsų prioritėtinė sritis yra konkretus reikalavimai, e, kurie turėtų e, padinti e, aplink, aplinkos veiksm, politikos veiksmingumą. Čia turiu galvoje tam tikrus e, gamybos metodus. Taigi, remdamėsi Tomis keturiomis prioritetinėmis rytimis mes numatome 14 konkrečių priemonių. E, tai jomis bus keičiamas deleguotasis e, aktas. E, tos priemonės iš esmės jau yra aptartos. Jau įvyko keturi ekspertų grupių susitikimai, kuriuose dalyvavo ir parlamento, ir valstybių narių ekspertai. Taip pat turėjome dviejų soc... pilietinio dialogo grupių susitikimus. Ir taip pat vyko viešosios konsultacijos dėl e, komisijos, komisijos geresnio reglamentavimo portale. Taigi dabar pakalbėsiu apie keletą priemonių konkrečių. Visų pirma, nedirbamos atidėtos žemės apibrieštis e, nustatoma minimali šešių mėnesių trukmė, numatant galimybę ūkininkams vėliau atnaujinti gamybą, pasirengiantis kitiems metams. Toliau tarpiniai e, augalai. E, numatome panaikinti e, datą, e, terminą, kuris buvo spalio pirmoji diena ir numatyti minimalų e, išlaikymo laikotarpį, nes turim, žinome, kad tos datos tam tikromis klimato sąlygomis laikytis yra sunku. Taigi mes taip pat siūlome išplėsti e, leidžiamų augalų rūšių sąrašą. E, čia kalbu apie tarpinius augalus ir ketiname įtraukti ir ankštinius augalus. Toliau e, azoto absorbentai. Mes E, siūlome e, rūšių mišinį. Iki šiol ūkininkai galėjo sėti tik vienos rūšies augalus, dabar mes suteiksime galimybę ūkininkams sėti įvairių rūšių augalus, kurie yra azoto absorbentai. Kalbant apie topografinės ypatybės ir augalų rūšis, turime pasakyti, kad bus e, ypatingas dėmesys skiriamas uh, vadinamosiams buferinėms kultūroms, <coughs> kurios auga paliai tam tikrus laukus. Ir čia mes siūlome įves, atsižvelgti į tam tikras topografinės ypatybės. Ir Ir aš galiu pasakyti, kad didžioji dalis tų elementų jau buvo įrašyti dabartinį deleguotą į teisės aktą e, ir dabar nepasiliekame tik su vienu tipu, numatėme surašyti visas topografinės ypatybės, atsižvelgti konkrečią kiekvieno regiono specifiką, pavyzdžiui, atsižvelgiant į e, maksimalų e, lauko plotį ir bus numatyti E, specialūs e, skirtingų elementų duomenys. Mes tokiu būdu išvengsime painiavos ir klaidų, kad e, tie ekologiškai svarbus plotai susilauktų daugiau dėmesio ir ūkininkai tokių steigtų daugiau. Dar kalbant apie topografinės ypatybės. E, turime pasakyti, kad yra numatyta daugiau lankstumo deklaruojant ekologiškai svarbius plotus ir e, manoma, kad bus galima suteikti, e, autorizuoti tokių plotų įsteigimą tam tikrose specifinėse topografinėse zonose. Pavyzdžiui, 22 metrų uh, plotas galės būti traktuojamas kaip ekologiškas, nepaisant to, kad, pažiūrėjau, 2 metrai tame plote gali būti visiškai skirtingoje zonoje ir negali būti naudojami pagal ekologiškus reikalavimus. Taip pat suprantame, kad dabar numatyta 12 metrų plotis bus sumažintas iki 10, jeigu bus pasiūlyt, priimtas mūsų pasiūlymas ir <clears throat> iki 10 metrų aukščio bus e, galima leisti du papildomus metrus. Taip pat e, ketiname išplėsti e, ekologiškai patrauklių zonų plotus ir suprantame, kad vienas greta kito esantis, bet besiribuojantis e, tokie plotai galės būti traktuojami kaip du skirtingi, o ne kaip vienas. Išvadoms galiu pasakyti, kad mes ketiname įvesti e, kultūrų apsaugos priemonės e, keturioms skirtingoms rūšims - nedirbamai atidėtai žemiai, ekologiškai augalų apsaugos zonoms ir ir kitiems e, tarpiniams augalams, pavyzdžiui. Tikslas visų tų priemonių yra išsaugoti biologinę įvairovę ir 2015-2016 metais didžioji dalis ekologiškai svarbių plotų galėjo būti naudojami pakankamai intensyviai nepažeidžiant biologinės įvairovės siekių. Todėl mes dabar siekime išsaugoti ir žemės ūkio e, žemdirbių interesus ir e, jų gamybos mastus. Suprantame, kad jeigu įvesime papildomų draudimų, turėsime kalbėti apie ekologiškai svarbių plotų e, matmenų, pavyzdžiui, pakeitimą ar specifikos pakeitimą. Be abejo, mes turėsime atsižvelgti į e, nedirbamos atidėtos žemės specifiką. Deleguotame akte yra numatyta įvesti specialių išlygų tokioms e, plotams. Ir suprantame, kad nuo pagrindinės kultūros derliaus nuėmimo datos galės bus įmanoma vesti tam tikrus draudimus e, to žemės naudojimui. Taigi, ponius ir ponai, tokie yra mūsų pagrindiniai siūlymai šiam deleguotam teisės aktui. Jūs jau matėte, kokie bus pagrindiniai etapai. Sprendimų prieimimo procesas jau pradėtas, jo tikslas E, komisija priimti teisės aktą 2017 metų pirmajame trimestre. Įsivaizduojame, kad 2017 metų viduryje bus galima pradėti kalbėti apie uh, tą tikrinimą taryboje ir parlamente, o vėliau 2018 metais jau bus numatyta galimybė valstybėms narėms e, išanalizuoti tekstą ir jau pradėti įgyvendinti. Gal netgi 2017 metais, jeigu valstybės narės norės, galės jau įgyvendinti tam tikrus e, atskirus straipsnius. E, suprantame, kad valstybėms narėms bus nusiusti specialūs e, apribojimai dėl augalų apsaugos produktų naudojimo, bet e, mes turėsime labai aiškiai nurodyti, kaip apribojimai bus taikomi skirtingiams ekologiškiams plotams ir tuos, to draudimo gyvenimą galės kontroliuoti pačios valstybės narės. Mes manome, kad priemonės, kurios yra numatytos šiame deleguotoje akte, yra e, subalansuotos ir leis jau dabar galiojančius e, taisyklės supaprastinti, palengvinti jų gyvendinimą e, žemdirbėms, bet taip pat tikimės, kad ekologinių požiūrių e, tos naujai sukurtos taisyklės, naujai peržiūrėtos taisyklės bus veiksmingesnės ir e, sukurs patikimesnį ekologinį ūkininkavimą. Mes įsivaizduojame, kad e, labai greitai pradėsime naujas diskusijas dėl bendrosios žemės ūkio politikos ir jos finansavimo. Ir todėl aš dabar norėčiau pabrėžti, kad šis pasiūlymas, e, kurį mes plačiai aptarėme, susilaukė daugumos ekspertų palankaus vertinimo. Ačiū. Bardzo dziękuję, proszę Państwa. Labai ačiū, ponė. 12 narių užsirašė pasisakyti. Okay, we can start. Prašom, galite pradėti. Nedaugiau kaip po dvi minutės. Ja, dank, Ačiū pirmininkė, mėly kolegos ir kolegės. Aš norėčiau padėkoti komisijos atstovams už tai, kad jie pristatė e, reglamento pakeitimus Aš teigiamai vertinu idėją prist, e, nustatyti minimalų laikotarpį. Aišku, daug kas e, priklausys nuo to, koks bus tas minimalus laikotarpis. Aš taip pat manau, kad ta idėja dėl tarpinių augalų taip pat e, yra palanki. Aš pats ne vienerius metus uh, E, ne vieną dešimtmetį e, dirbu žemės ūkija, žinau, kad e, kokią, kokį poveikį turi tarpiniai augalai. Taip pat aš manau, kad reikia supaprastinti topografinius ypatumus. Turiu ir klausimą komisijai. Mes beje esame apie tai jau kalbėję. Kartais prie sklypo yra kokia nors gam, gamtinė kliūtis, pavyzdžiui, upelis arba gyvatvorė, tai e, tokius atvejus irgi reikėtų atsižvelgti. E, taip pat e, komisija sakė, kad ji apgailestauja, jog negalima, neįmanoma panaudoti uh, E, visų žaliųjų plotų. Jeigu aš e, žaliųjų plotų negaliu suarti, aš juos ir paliksiu kaip žaliuosius plotus, kaip ganiklas. E, tai tie žalieji plotai, jeigu jie yra, tai jie gali būti naudoti, gali būti naudoti kaip ganiklos. Dabar dėl tų ankštinių augalų. Vokietijoje yra apie 180 tūkstančių hektarų ankštinių augalų. Jie yra be GMO ir aš norėčiau, kad jie, jos ir toliau būtų galima auginti. Taip pat e, manau, kad e, reikėtų e, šį pasiūlymą dėl reglamento padalinti į keletą dalių. Ačiū. Labai ačiū. Visų pirma, aš norėčiau pasveikinti Europos komisijos pasiūlymus pakeitimams. Dvi sritis išskirčiau, e, kurios man yra neprimtinos ir manau, kad daug kas man pritars. Norėčiau pabrėžti, kad pesticidų naudojimas kai kuriais atvejais yra neišvengiamas. Yra tokių atvejų, kai tiesiog be pesticidų negalima apseiti. Ir aš čia galvoju, uh, apie tam tikras e, pikdžiolių rūšis. Praktiškai be pesticidų su kai kuriomis e, pikdžiolėmis neįmanoma kovoti. Pažiūrėkit, kas vyksta. Estija, Suomija ar Portugalija e, turi kitokias e, problemas augalų apsaugos negu kitos Europos dalys, pavyzdžiui. Europos komisija turėtų apie tai pagalvoti, nes nėra gerai, jeigu nebus atsižvelgta į e, tas specifines detalės. Thank you, Chair. Um, just a few points. Panas Flanagan, ačiū pirmininkė, porą pastebėjimų. Bendrai sveikinu tai, kas buvo pasiūlyta. Man atrodo, kad labai svarbu, kad į žemės ūkio gamtovaizdį būtų įtraukta daugiau miškų. Medžių turi būti daugiau. Visų pirma, tai yra reikalinga tam, kad kovotumėm su klimato kaita. Net prieš 50 metų e, žemės ūkio laukuose buvo žymiai daugiau miškų negu dabar. Dabar ženkliai pasikeitė gamtovaizdis. Erikas ir aš e, Prancūzijos pietuose e, stebėjome, kaip keičiasi miškininkysės padėtis ir pastebėjom, kad panašios tendencijos visoje Europoje egzistuoja. Uh, E, anksčiau miškų buvo daugiau ir mes supraskime, kad tai ne tik prisideda prie e, produktivumo medienos gamybos mastų, bet taip pat sukuria darbo vietų ir padeda diversifikuoti žemės ūkį. Aš pritariu e, tam, kad pesticidai turėtų būti draudžiami ekologiškose plotuose. Ekologijos pati esmė yra tokia, kad nebūtų pesticidų, mes negalime čia nusileisti. Manau, kad gana įdomus buvo E, pastebėjimas dėl lietaus, dėl klimato kaitos daugelį Europos plotų lietus būna stipresni, bet retesni. Ir labai daug to gausaus lietaus e, pakenkia ir ūkininkams. Ir ūkininkams darosi sunku suvaldyti vandens kiekius. Todėl e, kaimo ir miesto teritorijų patvinimas dėl gausaus lietaus yra labai aktuali problema. Ta matome e, Junktinėje karalystėje, bet e, mes e, ne tik ten pastebime tai e, ir dabar matome, kad e, urbanistinė Europa subsidijuoja kaimo Europą. Ir um, urbanistinė Europa reikalauja tam tikrų uh, dalykų iš ūkininkų. Čia, aš manau, yra suvardinta didelė dalis to, kas miestams yra reikalinga iš kaimo už subsidijas. Merci, monsieur le président. Pone Dalaja, ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai mes e, turime pasidžiaugti turbūt su paprastinimo bandymais, bet aš vis tik tiek turiu daug abejonių dėl to pasiūlymo. Uh, Aš kaip žemės ūkio atstovė vis tik išvelgiu daug problemų ekologiško ūkininkavimo srityje. Dar nuo 2013 metų taryba sakė, kad e, žalinimas neturi turėti įtakos Europos žemės ūkio produkcijos mastams. Tačiau šiandien matome pasiūlymą, kuris e, nuvestų prie kitokių rezultatų. Čia paprasčiausiai siūlome viską supaprastinti, bet e, tuo pat metu ženkliai sumažinti e, baltyminių augalų e, gamybos mastus. Jau dabar mes žinome, kad mes didelę dalimi e, baltyminius augalus importuojame, todėl aš manau, kad yra labai svarbu pradėti diskutuoti apie šią sritį visos Europos mastu, nes tai yra problema. Paprastai aš sakau, kad geriausias supaprastinimas yra E, vis tik tai tokių taisyklių sukūrimas, kurios būtų suprantamos ir priimtinos visiems ūkininkams. Tačiau Europos komisija neretai prikuria tokių dokumentų ir tokių taisyklių, apie kurias niekas niekad nekalba, nes jų nesupranta. Ponas Agniu. Oui, merci. Euh. Ačiū, ponė pirmininkė. Porą e, pagiros žodžių tam, apie ką mes ką tik girdėjome. Didžioji dalis tarp mūsų e, matėme paskutinę reformą ir manome, kad ji yra labai svarbi. Aš pats savo frakcijoje dalyvavau reformos diskusijos ir visą laiką pasisakiau už tai, kas buvo nuspręsta. Šiandien vis tik matome, e, kad yra nenorima atsisakyti tų priemonių, kurios jau įvestos ir dabar susidarė labai kompleksinė padėtis. E, matome, kad Europos komisija siūlo priemonių, kurios leis E, įgyvendinti e, sukurtuosius teisės aktus ir naujai deleguoti į teisės aktai vis tik atrodo apribos Europos parlamento e, sprendimo laisvę. Mes turėsim tik pasakyti taip ir ne. Aš vis tik šiek tiek turiu abejonių dėl pasirinktos teisės akto formos. Deleguotai į aktą teisės aktų Europos parlamentui neskiria pakankamai dėmesio. Uh, Supraskime, kad kurdami teisės aktus visų pirma mes turime padėti ūkininkams. Ūkininkai e, dar kartą susidurs tik tai su didelėmis pokyčiais, galbūt jie supaprastins jų gyvenimą, tačiau didelė dalis ūkininkų manys, kad jiems taip yra primetamos tik tai naujos taisyklės. 2015 metais matėme, kad uh, E, Prancūzijos ūkininkai nepatenkino daug keliamų reikalavimų ir negavo subsidijų. Ir buvo pareikšta, kad yra per daug kompleksinė padėtis. Ponas Basku šiandien kalbėjęs e, pakartojo, kad viskas yra per daug sudėtinga. Taip, mes turime reikalauti supaprastinimo ir aš už tai pasisakau. Bet tie, kurie sako, kad mes turime visiškai uždrausti pesticidų naudojimą tik tai ekologiškose plotuose, turi suvokti, kad tokia priemonė nėra paprasta ir nėra maža. Supraskime, kad turime kalbėti apie baltyminių augalų plėtrą ir čia reik, poreikiai bus kitokie. Europai reikia baltyminių augalų, bet mes negalime panaikinti pesticidų visiškai naudojimo čia. Tai e, visiškai eliminuotų uh, E, baltyminius augalus. Kalbėdami apie bendrą žemės ūkio politiką, neturime sutikti su tam tikromis kaskadinėmis priemonėmis. Ir nesutikime su tuo, kad būtų tik tai primetama Europos parlamento, Europos komisijos valia deleguotaisiais teisės aktais. Oui, monsieur le président, effectivement, euh, la révision. Ačiū pirmininkė. Taip, e, deleguotojo akto peržiūra yra pagalbos, nes e, ūkininkai nėra patenkinti dabartinė situacija ir reikia lankstumo. Tačiau e, matome e, skaičius susijusius su žalinimu, tačiau e, yra atsisakoma paisyti apribojimų ir tikrai reikia e, supaprastinti kriterijus, kad būtų atsižvelgta, pavyzdžiui, į teritorinę specifiką. Pavyzdžiui, e, e, lygumos yra ne tas pats, kas kalnai, taip pat e, kalkinis dirbožėmis skiriasi nuo kitų tipų dirbožėmio. Taigi reikėtų vengti klaidų, kurių pasitaikė, pasitaikė ir Prancūzijoje, kaip sakė kolega. Kalbant apie augalininkystę ir gyvulininkystę, manau, kad šios dvi gamybos rytis yra prastai susijėtos ir svarbu, kad e, augintojai savo e, ūkiuose galėtų e, gaminti pašarus savo gyvūnams. Aš manau, kad reikėtų viena vertus skatinti e, ganyklų, e, ganyklas ir taip pat e, ir tarpinius augalus, kurie yra svarbus gaminant pašarus. Ir aš taip pat manau, kad ūkininkams reikėtų suteikti daugiau vilties, nes jie šiuo metu yra tikrai sunkioje padėtyje. Ačiū pirmininkė. E, ūkininkai jau nekartą įrodė, kad jiems svarb, svarbi ir aplinka. E, šiame pasiūlyme yra daug idėjų, kaip būtų galima sistemą supaprastinti. Man asmeniškai labai svarbu, kad iki 80 procentų um, žemės plotų mano federacinėje žemėje e, būtų e, ekologinių požiūrių svarbiomis vietovėmis. Bet e, kalbant apie komisijos pasiūlymą ir dėl ankštinių augalų, tokių kaip žirniai, auginimas, to taip pat reikėtų nepamiršti. bet e, yra būtina užtikrinti ir tam tikras galimybės e, naudoti augalų apsaugos priemonės. Daugelis plotų nėra apdorojami e, augalų apsaugos produktais, bet kalbant apie stambiuosius ankštinius augalus, kurie yra būtini baltymų gamybai, Reikia ir toliau leisti tam tikromis aplinkybėmis naudoti augalų apsaugos e, produktus. E, komisija e, nori uždrausti naudoti augalų apsaugos priemonės ekologinių požiūrių svarbiose vietovėse, bet man neaišku, kaip tai yra susiję konkrečiai su žalinimu. Ačiū. Gracias, presidente. Eh, yo, en primer lugar. Ačiū, pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti komisijos atstovui už pasiūlymą. Deleguotas aktas yra geras, bet galbūt jis, jo įgyvendinimas gali kainuoti ir per daug. Galbūt tas pasiūlymas yra pernelik ambicingas. Visų pirma, reikėtų vertinti, kokį poveikį turėtų tas žalinimas. Mes kol kas dar. E, kol kas dar nėra praėję pakankamai laiko, kad mes e, žalinimą jau dabar galėtumėm įvertinti. Pasiūlyme yra ir teigiamų elementų, bet yra ir tokių aspektų, kurie man kelia nerimą. Pavyzdžiui, pesticidų mažinimas pagal 45 straipsnio antros dalies 9c e, punktą arba 45 straipsnio 7 dalis. Aišku, komisija tokius draudimus gali ir pagrysti, tačiau žvelgianti viską iš ūkininko perspektyvos, Reikia daugiau argumentų. Jeigu produktas nėra ekologiškas, e, tai turi būti e, paminėta ant produkto e, etiketės. Komisija siūlo keisti 45 straipsnį Ir e, keičiant e, tą 45 straipsnį, dinksta e, vienas aspektas susijęs su kova su šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis. Man atrodo, kad komisijos pasiūlymas reikš ir daugiau biurokratijos, nes sunkiau bus užtikrinti kontrolę. Baigdama pasakysiu, kad aš pasisakau už tarpinį sprendimą E, komisijos dabartinį pasiūlymą nemanau, ar būtų įmanoma įgyvendinti praktikoje. Ačiū. Man atrodo, kad e, e, BŽUP plėtra iš tikrųjų paskatino ūkininkus plėsti intensyvę gamybą ir taip pat konkuruoti pasaulinėje rinkoje. Taigi, akivaizdu, kad yra naudojami produktai, kurie daro poveikį aplinkai. Ir iš esmės dabar yra sunku įvertinti žalinimo poveikį, todėl manau svarbu mums e, suprasti, kad visa tai mums brangiai kainuoja. E, na, jeigu mes primesime žalinimą ūkininkams ir susijęsime jų su finansinė parama, tai nėra, nebus gera mintis. Bet jūs žinote, kad tai paliečia visus žemės ūkio sektorius. E, jeigu mes pirmiausia galvosime apie aplinką ir tai darysime žemės ūkio sąskaitą, tai mm, jeigu e, manau, kad ūkininkai turėtų e, savanoriškai keisti savo technologijas ir Turiu du klausimus. Kaip jūs siūlote reguliuoti rinką ir išvengti situacijos, kai e, ūkininkai nukenčia nuo labai pigaus importo ir nesažiningos e, konkurencijos? Ir antra, kokia, kokia bus tolesnė žalinimo politika? Ačiū, ponia Petir. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti komisijai už pateiktą pasiūlymą. Šio komisijos pasiūlymo tikslas yra supaprastinti e, nuostatas dėl žalinimo, bet nesugriežtinti dabar galiojančių e, nuostatų. Kai, kurios, kai kurie kolegos jau sakė, kad e, kai kuriuose sektoriuose nuostatas bandoma keisti. ir tos nuostatos yra susijusios su pesticidų naudojimu ekologiniu požiūriu e, svarbiose vietovėse. Taip pat keičiasi nuostatos ir dėl tarpinių augalų. Matome, kad laikotarpis sutrumpėja iki dviejų savaičių. Kai kurios valstybės narės komisijos prašo atsisakyti pesticidų draudimo ir palikti šešių mėnesių terminą. Palikti šešių mėnesių terminą pūdymams, tai tokiu atveju reikėtų ir kontrolės sistemos tam, kad būtų galima nuostatą supaprastinti aš esu susirūpinusi, nes deleguotame akte, kur kalbama apie išmokas jauniesiams ūkininkams, e, fiziniai ir juridiniai asmenys yra vienoje kategorijoje, jie prilyginami vieni kitiems, dėl to atsiras įvairių manipulacijų. Aš manau, kad reikėtų atskirti jaunus ūkininkus e, nuo seniau dirbančių ūkininkų ir atitinkamai mokėti išmokas. Da, mulțumesc, domnule președinte. Sigur că... Ačiū, pirmininkė. Be abejo, mes tikrai turime vertinti visas komisijos pastangas, supaprastinti procedūras, bet mane domina, kiek ūkininkų dalyvavo šiame procese, su kiek ūkininkų buvo pasikonsultuota. Man atrodo, kad komisijos pasiūlymas e, turėtų būti ambicingesnis. Uh, Dabar dėl pūdimų. Pūdimai taip pat įtraukti į žalinimo procesą. Yra e, numatytas penkerių metų laikotarpis, e, prabėgus penkeriems metams pūdimas tampa ganikla. Na ir jeigu ūkininkas e, nori pakeisti žemės ūkio ploto paskirtį, tai tamet procedūra yra labai sudėtinga ir ūkininkai tiesiog nuleidžia rankas. Kartais procedūras reikia supaprastinti, bet kartais e, geriau viską palikti taip, kaip yra, tam, kad ūkininkui e, gyvenimas būtų paprastesnis. Dabar dėl e, tų žemės klipų ruožų pločio. Mano nuomonė štai kokia. Jeigu kažkokiam tai ruožui yra taikomas, taikomas žalinimo nuostatos ir jeigu ūkininkas tame ruože nori auginti medžius, tai jam gali iškilti vairių kliučių ir problemų su komisija. Mes turėtume pagalvoti, kaip komisijos pasiūlymas atrodytų praktikoje. Man atrodo, niekas iš komisijos niekada nesitarė su ūkininkais tam, kad suprastų realią padėtį. Dam. Ačiū, pirmininkė, mėly kolegos. Aš norėčiau priminti, e, kokie buvo e, BŽUP reformos tikslai. Buvo sakyta, kad reikia daugiau atsižvelgti į aplinką, į bio įvairovę, teikti geresnės paslaugas visuomeniai, tai užtikrinti bio įvairovę. Na, o dabar aš pasižiūrėjau, kokį pasiūlymą komisija pateikė. Yra e, pateikti tokie skaičiai, kurie, kurie, kurie yra e, tikra nesąmonė. E, visuomenė tikrai negalės suprasti, kodėl komisija siūlo 80-90 procentų dėl žalinimo. Nieko nekalbama apie bioįvairovę. Taip pat e, Neaišku, jeigu e, e, ekologinių pošiūrių svarbios vietovės yra purškiamas augalų apsaugos priemonėmis, tai kokią ekologinę vertę jos dar turi? Galbūt tik dviem procentams e, visų plotų nebus naudojami pesticidai. Kai kas sako, kad neįmanoma ankštinių augalų uh, išauginti be pesticidų, bet aš e, siūlyčiau e, pasidomėti giliau, tai yra įmanoma. Mes kalbame apie lubinus, apie žirnius, jos tikrai e, gal, galima užauginti ir be pesticidų. Tikrai yra tokių uh, E, ankštinių augalų, kurie auga be pesticidų. Jeigu mes sakysime, kad be chemijos jokių būdų išsiversti neįmanoma, tai mes patys savo galime atrodyti jokingai. Taigi aš manyčiau, kad e, reikėtų e, geriau atsižvelgti į aplinką. Ačiū. Na, mano nuomonė visiškai kitokia, negu ką tik pasisakysio kolegos. Dėl augalų apsaugos priemonių naudojimo auginant žirnius, pupas ir kitus ankštinius augalus. Aš manau, kad vis dėlto uh, E, ekologiniai ūkininkystiai ES dar jokių būdų neteina galas. Aš manau, kad reikia ir novatoriškesnio požiūrio. Ankštinius augalus būtina ir toliau auginti, nes e, jie svarbus baltymų gamybai. Dabar aš nelabai suprantu, kodėl komisija siūlo uh, uh, ribinės vertės tarp sklypų esantiems buferiniams ruožams. Komisija siūlo 10 metrų, bet man tai atrodo neprimtina. Aš noriu pastirauti, ar komisija ketina pasinaudoti e, mūsų komiteto išsakytais pasiūlymais ir juos įtraukti į deleguoto akto pasiūlymą. Ar komisija nieko jau nekeis, jau viskas susitarta, ar, bus, ar vis dėlto bus įsiklausyta į tai, ką mes sakome. Ir e, noriu pasirauti, ar jūsų pasiūlymą nebūtų galima suskaldyti į keletą smulkesnių deleguotų aktų, pavyzdžiui, 14 smulkesnių deleguotų aktų. Ar komisija irgi apsisprendus, kad bus vienas vienintelis deleguotas aktas? Ačiū. Buvo pateikta nemažai klausimų, kai kurie klausimai e, turi ir e, politinę potekstą, gal dabar būtų galima jos atsakyti. Flanagan. Mr. Flanagan. Just waiting for my name, sorry. Dar vienas narys norėtų pasisakyti, prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Uh, Be abejo, bet kokios idėjos, kurios galėtų palengvinti ūkininkų gyvenimą, yra sveikintinos. Dabar e, žemės e, ūkioje, ūkio srityje taikomas taisyklės yra tikrai be galo sudėtingos. Aš iš savo e, patirties galiu pasakyti, kad E, tikrai keista, kai komisija siekia supaprastinti pirmą ramstį, bet nieko nedaro tam, kad supaprastintų antrą ramstį. Ten esančios taisyklės yra žymiai sudėtingesnės ir turi žymiai didesnį poveikį bio įvairoviai ir tvarumui. Man įdomu, kada komisija pateiks pasiūlymą e, ir dėl reformos e, kai, e, tiems, e, toms išmokoms, kurias gauna mažiau pasiturintis ūkininkai. Taip pat man nelabai aišku, taip pat man nelabai aišku, ką komisija siūlo dėl kanapių. Nelabai supratome tą pasiūlymą. Taip pat, man atrodo, nelabai atsižvelgta ir racionalų lėšų panaudojimą. Mažose miestelėse e, gyvenantys žmonės tikrai nesupras, kodėl e, e, vienas ūkininkas gaus gal 3000 eurų E, už žalinimą, o kitas ūkininkas visiškai šalia gal e, gaus tik tai 100 eurų ar dar mažiau. Taigi, e, tos išmokos bus labai nevienodo dydžio ir biudžeto komitetas to tikrai nesidžiaugs. Taigi man nelabai aiškus komisijos tikslai dabar dėl neariamų žemių. Tose nerimose e, žemėse yra ir medžių ir e, panašu, kad ūkininkai dėl to bus tiesiog e, baudžiami. Mes vis daugiau gauname faktų apie tai, kokios naudos turi medžiai, miškai, kaip jie valo orą ir atlieka ir kitas funkcijas. Tai kodėl dabar ūkininkai turėtų būti baudžiami dėl to, jeigu jų sklypose yra medžių? Uh, Mes tikrai e, e, norėtumėm, kad komisija pateiktų pasiūlymą dėl supaprastinimo ir antrajame ramstyje. Ačiū. Dėkoju. Jau norėjau jūs kaip ir nutraukti, nes kalbėjote netrumpai. Dar viena kolegė. Ačiū, pirmininkė. Aš tikrai labai džiaugiuosi komisijos pasiūlymų dėl supaprastinimo. Man atrodo, yra būtina sumažinti biurokratiją. Dėl ekologinių plotų ir augalo apsaugos produktų Martin Hoisling kiekvieną pasiūlymą, kurį mes tik gauname, paverčia blogu Tikrai, tikrai gėda dėl to, man atrodo, ūkininkai to nenusipelno. E, praeitie jau daug e, ko įvyko. 2013 e, metais buvo daug pokyčių ir taisyklės nemažai pasikeitė. Aš tikrai suprantu, kad Dabar ir kai kurios pas, e, geros priemonės yra tarsi demonizuojamos. Dabar dėl ankštinių augalų be GMO. Aš galiu pasakyti, kad mums reikia kiekvieno hektaro. Komisija turėtų paskaičiuoti, kuo skiriasi importuoti baltymai, tonas importuotų baltymų, nuo tų baltymų, kurie pas mus e, auginami ekologiniuose, ekologiniuose plotuose. kolega Brennan teisingai pastebėjo, kad komisija yra nutolusi nuo ūkininkų, tai yra tikrai didelė problema. Mes turėtumėm savęs paklausti, ar ūkininkai vis dar pritarė ES politikai, jie dažnai e, mūsų vykdomos politikos tiesiog nesupranta. Taigi aš norėčiau e, paprašyti komisijos viską tikrai gerai paskaičiuoti. Nepakanka vadovautis teoriniais skaičiais, reikia atsižvelgti į realybę. Reikia nepamiršti, kiek tonų baltymų mes importuojame. Remdamas realiais faktais, komisija gautų tikrai geresnių rezultatų. Ačiū. Ta verifikacija poglądów komisji także następuje. Taip, toks Europos komisijos nuomonės tikrinimas ir prasidėjo dabar mūsų posėdėje. Mes kaip Europos parlamento nariai palaikome tiesioginį ryšį su ūkininkais. Pone Hoibuš. Ačiū pirmininkė. Aš iš Martino pasisakymo nelabai viską supratau. Panašu, kad jis pritarė daugeliu komisijos pasiūlymų. Aš manau, kad dabar reikėtų vertinti, kokia yra dabartinė padėtis, kas veikia, kas neveikia, kaip reikėtų apskaityti gyvatvorės. Na, bet kalbant apie ekologinius plotus ir pesticidus, tai čia yra didžiulis prieštaravimas. Mes sakome, kad e, reikėtų e, e, išsaugoti ekologinių požiūrių svarbės vietovės ir mes jas turime valdyti labai atsakingai. Dar kartą pasakysiu, kad e, pesticidai e, e, pažeidžia pačią ekologinių plotų idėją. Mums reikėtų nepamiršti, kad yra galimybių soją gaminti ir kitaip, juk egzistuoja ir ekologiška soja. Mes irgi turėtume prisimti atsakomybę. Beje, kyla ir dar vienas klausimas. Kiek mums iš viso Europoje reikia tos sojos? Galbūt e, reikėtų e, mažinti e, mėsos gamybą ir vis didinti sojos gamybą. Mums reikėtų pagalvoti, kiek tos sojos iš tikrųjų reikia. Kalbant apie pesticidus ir ekologinius plotus, tai aš manau, kad komisija žengia teisingą žingsnį tai uždrausdama. Antraip mes nesugebėsime paaiškinti, kas yra tie ekologinių požiūrių svarbus plotai. Mes turėtumėm mažinti pesticidų naudojimą, imtis kitų gamybos būdų ir tokiu būdu išsaugoti ekologinių požiūrių svarbės vietovės. Na, visi norėję pasisakė. Akivaizdu, kad komisijos pateiktas pasiūlymas yra žingsnis pirmin, bet mūsų lūkesčiai yra daug didesni ir tai yra visiškai suprantama. Mes, žinoma, norime supaprastinimo ir turbūt tai yra paskutinis kartas, kai komisija gali pasiūsti signalą iki kito e, BŽUP patikrinimo. Taip pat e, turime atsižvelgti ir į išorės konkurentus. Taigi kyla klausimas, ar turime importuoti genetiškai modifikuotą soją, kuri yra auginama gana intensyviai naudojant pesticidus, ar mes turėtume auginti savo baltyminius augalus be genetiškai modifikuotų organizmų. Ir tuo pačiu metu užsitikrinti gerą derlių. Na, aš manau, kad siekiant gero derliaus reikia kažkokių chemikalų, kažkokios chemijos. Aš žinoma norėčiau, kad žemės ūkio gamyba vyktų visiškai be chemijos, be pesticidų. Čia turiu galvoje ankštinius, baltyminius augalus. Tačiau mums reikalinga informacija. Mes turime žmonės informuoti, kad jeigu nenaudosime chemikalų, derlius bus visiškai kitoks ir mes negalėsime konkuruoti. Kitas dalykas, kodėl tarpinių augalų E, laikotarpis, terminas yra pratestas iki spalio 15 dienos. Jeigu mes norime auginti kažką kitą, tai priklausomai nuo oro sąlygų e, augalai turi būti pasėti iki rugsėjo pabaigos, o jeigu tarpiniai augalai turės būti išlaikyti iki spalio 15 dienos, tai reiškia, kad tą rudenį mes nieko kito nebegalėsime auginti. Šiaurės Europoje e, augalai rudenį siejami iki rugsėjo pabaigos. Taigi, e, direktoriau, išgirdote klausimus, turime laiko, nebūtina atsakyti į visus klausimus, e, spręsti jums. Ačiū, pirmininkė, dėkoju visiems pasisakiusiems už pastabas, e, pasiūlymus, e, pagirimus ir klausimus, e, kuriuos pateikėte dėl deleguotojo akto projekto. Akivaizdu, kad jūs tikrai domina ši žalinimo politika. Na, savo atsakymus norėčiau pradėti nuo pastarųjų pastabų. Visų pirma, pakalbėsiu apie supaprastinimą. Akivaizdu, kad pastaroji bendrosios žemės ūkio politikos reforma e, kai ką komplikavo. Mes turime daug e, ambicingesnę, veiksmingesnę, geresnių rezultatų duodančią politiką, užtikrinančią apsirūpinimą maistu, taip pat užtikrinančią tinkamą gamtinių išteklių valdymą, teritorinę pusiausvyrą na, turėdami visus šios tikslus, mes e, kai kurias šios politikos dalis padarėme sudėtingesnės ir padarėme sudėtingesnį jų gyvendinimą. Na, norėčiau labai greitai pasakyti, kad 2013-2014 metais e, paaiškėjo, kad e, supaprastinimas e, bent jau žemės už žemės ūkio reikalus atsakingam komisarui tapo pagrindiniu prioritetu ir per pastarosius dviejus su pusę metų mes labai daug investavome į e, BŽUP priemonių supaprastinimą. Mes e, pradėjome nuo kontrolės sistemos, tada perėjome prie antro ramščio, taip pat e, numatėme ir iš ankstinę kontrolę, taigi siekiame daug ką supaprastinti. O šis deleguotasis aktas, kurį dabar nagrinėjame ir kurį ketiname priimti, uh, tai tuo deleguotojų aktu mes bandome reaguoti išsakytus nuogastavimus ir sieki turėti supaprastintą ir veiksmingesnę politiką. E, na, išgirdome kritikos, kurią išsakė nacionalinės administracijos, asociacijos, taip pat aplinkosaugos organizacijos ir piliečiai. Mm, buvo sakoma, kad e, ekologiškumo skatinimas galbūt ne, neturėj, nebuvo tokio užmojo, kokio norėjome, taip pat ir priemonės buvo per daug sudėtingos. Taigi šiuo deleguotojų teisės aktu mes bandome reaguoti į tuos išsakytus nu, nuogastavimus, bandome suprastinti sistemą ir tuo pačiu metu siekiame, kad žalinimo politika būtų veiksmingesnė. Taigi tai, ta sistema turėtų būti naudinga ūkininkams, jiems turėtų lengviau žalinimo priemonės dėkti savo kasdienėje veikloje, bet to pačiu metu bus siekiama ambicingesnių aplinkosaugos tikslų. Na, mes jau dviejus metus dirbame su žemės ūkio gamintojais, taip pat su aplinkos e, institucijomis rengdami šios pasiūlymus. Taip pat surengėme ir viešasias konsultacijas. Iš, išgir, turėjome maždaug. Sulaukime maždaug 3300 e, atsakymų, 85 procentai jų buvo iš, žemės, iš, iš ūkininkų. Taigi stengiamės atsižvelgti į visų partnerių ir suinteresuotojų asmenų e, nuomonę e, įgyvendinant žalinimo politiką, stengiamės pateikti tokių pasiūlymų, kurie užtikrintų gerus rezultatus ir veiksmingumą siekiant aplinkosaugos tikslų. Na, šis pasiūlymas dėl deleguotojo akto galbūt kai kam gali pasirodyti per daug ankstyvas, tačiau tai siejasi su komisijos 2014 metais prisimtų įsipareigojimų. Taip pat, e, aš apie, ir taip pat vėliau 15-16 metais pakartotų pasirižimu e, stiprinti žalinimo politiką. Bet e, tie deleguotieji aktai e, atspindi pasikeitimus e, bazinėme dokumente. Ir mes galvojame ir apie vidutinės trukmės laikotarpį ir taip pat galvojame ir apie BŽUP po 2020 metų, tai yra apie kitą tos politikos laikotarpį. Išgirdau nuogastavimų dėl to, kokį poveikį šie pasiūlymai turės e, azotą kaupiantiems augalams ir e, ankšniems augalams ar baltyminiams augalams. Na, noriu pasakyti, kad E, baltyminių augalų auginimas ES yra svarbus, bet reikėtų šį dalyką atskirti nuo ekologiškai svarbių vietovių. Yra daug kitų priemonių, kurios gali būti naudojamos skatinti baltyminių augalų auginimą. Taip, ir taip pat ES labai e, išaugo azotą kaupę augalų auginimas. Ir Tai buvo daroma taikiant įvairias priemonės pagal rams, antrąjį ramstį. Taigi reikėtų atskirti šią paramos baltyminiams augalams politiką nuo ekologiškai svarbių vietovių. Ir jose visų pirma siekiama išsaugoti ir didinti biologinę įvairovę. Mm, ir kalbant apie augalų apsaugą ekologiškai svarbiomis vietovėmis, na, jeigu kalbėsime apie augalų apsaugos priemonės, tai prieštaraus e, vandens apsaugos tikslui ir aplinkosaugos tikslams. Na, taip pat norėčiau pasakyti, kad e, šis aktas yra skirtas e, tik ekologiškai svarbioms vietovėms, tai yra tik 5 procentams visoms aremos, visos aremos žemės. Ir jeigu augalus kaupiančių augalų auginimas gali būti ribojamas, tai iš tikrųjų reikėtų neužmiršti, kad daug baltyminių augalų e, yra auginama naudojant mažai e, augalų apsaugos priemonių, taigi jų poveikis yra nedidelis. Be to yra ir alternatyvių kontrolės priemonių e, yra tam tikrų techninių priemonių, pavyzdžiui, sėjomaina ir taip toliau, e, kuri padeda spręsti kai kurias problemas. Taigi, augalų apsaugos produktų naudojimas kai kurioms augalų rušims tikrai nėra būtinas. Kitas dalykas, kurį noriu paminėti, tai yra augalų apsaugos priemonių naudojimo draudimo supaprastinimas. Na, e, tam pritarė ekologiškai ūkininkaujantis ūkininkai. E, kalbant apie žalinimą, noriu priminti, kad jau 15 valstybių narių draudžia naudoti augalų apsaugos priemonės. E, trumpos sėjomainos augalams, taip pat draudžia tai naudoti e, augalus kaupiantiems augalams, pavyzdžiui, Vokietija draudžia e, naudoti tas priemonės tarpiniams augalams ir taip toliau. Taigi tas dalykas nėra visiškai nežinomas. O kalbant apie kontrolę, komisija siūlo supaprastinti to draudimo kontrolę E, mes mm, e, siūlome atlikti patikrinimus vietoje, vaizdinius patikrinimus. Ir norime numatyti lankstesnę kontrolę šioje srityje. Kaip jau sakiau, mes taip pat stengiamės, kad tas draudimas būtų daug nuoseklesnis. Ir dabar norėčiau e, grįžti prie to, ką, kalbė, ką sakė pirmininkas, e, minėdamas tarpinius augalus. Na, mes e, numatome minimalų išlaikymo laikotarpį, tai yra aštuonios savaitės. Ir e, tas aštuonias savaitės dėl to apsisprendžia valstybės narės, kai kur e, laikotarpis yra 8, kai kur 10, kai kur 12 savaičių. Taigi ta data gali būti atitinkamai koreguojama. Toliau dėl to didžiojo teisės akto, pagrindinio teisės akto, na, šį deleguotą į teisės aktą dabar aptarė įvairios struktūros, valstybės narės, kiti partneriai ir diskusijos vyksta nuo Liepos mėnesio. E, sausio pabaigoje tas deleguotasis aktas buvo aptartas taryboje, kaip ir yra įprasta. Taigi mes tikrai skiriame pakankamai laiko, kad išklausytume visus uh, partnerius. Ir tas pasiūlymas dėl deleguotojo akto turėtų būti patvirtintas per pirmąjį šių metų trimestrą. Mes stengiamės atsižvelgti į vis, visas pastabas ir žinoma, tai, kas buvo pasakyta šį vakar, taip pat bus įtraukta tvirtinant šį teisės aktą. Toliau miškų klausimas. E, agromiškininkystės klausimas. E, šis dalykas patenka į antrąjį ramstį ir kalbant apie ekologiškai svarbes vietovės, tikrai įmanoma taikyti priemonės pagal pirmąjį BŽU paramsti, bet žinoma, yra ir tam tikruo pribojimu, kad ir toliau būtų galima plėtoti veiklą e, žemės sklypę. Bet tikrai neužkertamas kelias taikyti priemonės pagal pirmąjį ramstį, kaip jau sakiau, yra tam tikro pribojimų, bet apskritai mes tai remiame. Toliau antras ramstis, dėl jo buvo išsakyta konkrečių klausimų. Mes jau esame patvirtinę vieną supaprastinimo aktą antrajame ramstyje, tas darbas bus toliau po truputį tęsiamas, Taigi dabar yra ta pirmoji supaprastinimo banga, bet tas darbas bus tęsiamas ir pirmajame, ir antrajame ramstyje. Toliau vertinimo klausimas vertinimas ir kada komisija tinkamai įvertins visų naujų priemonių įgyvendinimą ir BŽP reformą. E, tas vertinimas bus atliekamas, mes stengsime pasižiūrėti, kiek politinės priemonės padėjo įgyvendinti BŽP tikslus. Taip pat aiškinsimės, ar viskas buvo įgyvendinta kaip galima paprasčiau ir su mažiausia administracinė našta. Uh, Ir tas įvertinimas turėtų e, buvo atliktas iki 16 metų pabaigos, vėliau iki 18 metų mes e, tęsime vertinimą ir akivaizdu, kad e, deleguotieji aktai susijęs su žalinimu yra grindžiami komisijos vidinių darbų, o jis buvo grindžiamas pirmaisiais vertinimais, kurie buvo atlikti valstybėse narėse ir taip pat e, konsultacijomis, kurios vyko su ūkininkais, valstybėmis narėmis ir aplinkosaugininkais. Taigi tie vertinimai tesiami, bet pakartosiu, kad žalinimo srityje pokyčiai ir poveikis vandeniui, vandens kokybei, biologiniai įvairoviai, tas poveikis pasireiškia tik po keliarių metų. Taigi kol kas mes galime atlikti tik dalinę analizę, remdamėsi konsultacijomis su partneriais. Man atrodo, kad aš apžvelgiau pagrindinius dalykus, kurie buvo paminėti mm, Na, tiesa, pirmininkė, norėčiau dar grįžti prie vieno elemento jums leidus. Na, ka... Pirmininkas sako, perkime prie kito klausimo. Na, buvo klausima, kodėl dauguma pasiūlymų, kurie e, buvo pateikti, e, yra 45 deleguotojo akto straipsnėje. Na, mes negalime e, išskirstyti visų tų pasiūlymų į skirtingus dokumentus, į skirtingus aktus. Labai ačiū. Bet dar vienas liko klausimas. Ponas Des jį pateikė. Zur Ehrenrettung der Kolleginnen und Kollegen. Ačiū pirmininkė. Tiems kolegoms, kurie nedalyvavo svarstant paskutinę BŽUP reformą, aš noriu pasakyti štai ką. Jeigu komisija būtų geriau e, įsiklausiusi į kitas institucijas, tai dabar nereikėtų keisti šio deleguotojo akto. Uh, Mes e, iš savo praktikos e, žinojame, kad komisijos pasiūlymas nebuvo geras, bet komisija į mūsų žodžius neįsiklausė. Tikrai negalima daryti prielaidos, kad visi ūkininkai e, naudoja pesticidus. Tikrai skaudu, kai visi ūkininkai įtarinėjami Aš, pažiūrėjau, žinau, kaip ūkininkauja mano sunus. Mes, aišku, turime pagalvoti apie tam tikrų pesticidų naudojimą. Pavyzdžiui, yra tokių pesticidų, kur yra vario ar sunkiųjų metalų, tai e, tikrai reikėtų mažinti jų naudojimą. Labai naudingas, manau, buvo pasikeitimas nuomonėmis. Ar dar kas turėtų klausimų? Parlamentarai direktoriui, gal turite klausimų? Ne. Tada dar kartą suteiksiu žodį direktoriui. Aš suprantu, kad e, paskutinis klausimas jums skirtas išplaukia iš kon politinio konteksto. Jis greičiausiai turėjo būti skirtas anksčiau buvusiam komisijos nariui, bet aš tikiuosi, kad jūs šį naudingą komentarą išsakysite ir komisijos nariui. Gerbiamas direktoriau, jūs labai gražiai pasakėte, kad dabar vyksta pirmoji supaprastinimo banga. Pirmoji banga. Tikėkime, kad ta banga taps tik aukštesnė ir platesnė. To mes vilėmės. To tikisi visi ūkininkai. Mes visi suprantame, kaip svarbu ūkininkams paaiškinti, uh, kokios problemos kyla dėl išlaidų, dėl bendro žemės ūkio politikos įgyvendinimo, dėl žalinimo, dėl miškų sodinimo. Tai gali suteikti daug atsakymų. Tačiau, ponė Jano, jūs dar turite klausimą. Aš dar noriu šitą pasitikslinti. Dabar matome, kad ankštiniai augalai tikrai duoda didžiulį derlių. Ir aš nesuprantu, kodėl e, komisija neįsiklauso į daugelio komiteto narių argumentus. Ir aš e, noriu dar kartą paprašyti, suskaldykite tą deleguotą aktą į smulkesnės dalis ir e, palikite padėti dėl ekologinių požiūrių svarbių vietovių ir pesticidų tokią, kokia yra dabar. Nesugriaukite dabartinės e, baltyminio augalų strategijas. Panie dyrektorze, nie musi pan odpowiadać. Gerbiamas direktorius, neturit atsakyti, neprivalot, bet jeigu norite, galite. Jums viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš paprasčiausiai atkreipsiu dėmesį jūsų prašymą e, tęsti tą vangą, ją išplečiant ir aukštinant. Aš galiu patikslinti, kad e, bent jau kiek kalbam apie tiesioginės išmokas ir bendrą žalinimo politiką, esame numatę keturias supaprastinimo bangas jau. Ir per vienerius metus komisijos narys Hoganas pristatė daug skirtingų pasiūlymų e, žalinimo srityje Ir, kaip aš jau sakiau, vyksta pirmoji banga, kur yra pati svarbiausia, bet yra numatyta ir kitų supaprastinimo elementų. Ir čia aš kalbu apie supaprastinimą mažinant išmokas, žaliasias išmokas vadinamas. Ir e, tai leis ūkininkams prisitaikyti prie žalinimo prievolių. Uh, Europos komisija deleguotojų teisės aktų pasiūlė sumažinti išmokas, jeigu ūkininkai visiškai nesilaiko įsipareigojimų, turi būti sukurta proporcingesnė ir teisingesnė sistema lyginant su ankstesnėje. Taigi ta kita paprastinimo banga ateis labai greitai. E, dėl augalų, kurie absorbuoja azotą, šis rytis yra labai svarbi ir e, reikia, kad e, ne paslėptume problemų esmės, iškeldami e, kažkokias sm smulkesnės problemas. Mes suprantame, kad tie azotą absorbuojantys augalai gana didelius ekologinius plotus dengia. Vokietijoje 6,35 procentai dirbamos žemės yra traktuojami kaip ekologiški. Tuo tarpu e, azoto absorbuojantis plotai toje dalyje sudaro 0,7 procento. Ir Vokietija savo įsipareigojimus dėl 5 procentų tenkina ir įgyvendina į šią diskusiją turėtume pažvelgti iš platesnės perspektyvos. Supraskime, kad mes kalbame apie ekologiškai svarbius plotus pirmiausia šioje diskusijoje ir tikimės, kad per artimiausius trejus metus bus galima išplėtoti baltyminius, ankštinius augalus ir jų auginimo sistemas ekologiškoje sistemoje. Ir tai yra mūsų pagrindinis tikslas, e, tai yra e, mūsų pagrindinis tikslas yra išsaugoti biologinį įvairovę. Bardzo dziękujemy za Labai ačiū. Ačiū už papildomą komentarą ir paaiškinimą, bet mes taip pat norėtumėm paklausti ar paprašyti jūsų, kad išgirstumėt, kokie yra Europos parlamento narių komentarų, ką, ką jie nori pasakyti tarp eilučių, ko jie siekia teikdami tokius klausimus. Jie visi kalba ūkininkų vardu. Labai ačiū. O kitas mūsų komiteto posėdis įvyks vasario 27 dieną, pirmadienį. 15 val. Gero vakaro ir geros viešnagės Strasbūrė. Ačiū.